The sitting is resumed. The minutes of yesterday's sitting and the text adopted are available. Are there any comments? Esame posėdį. Tvirtiname protokolą. Dabar pereisime prie pirmojo darbo atvarkės punkto, pono Fermo pranešimo aptarimo, kalba eina apie finansinę pagalbą transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityje. Norėčiau taip pat pasveikinti Europos investicijų banko pirmininką poną Hoerį ir poną Mavstrojanis, kuris, man atrodo, pirmąjį kartą pasisakys čia plenarinėme posėdėje jau pirmininkaujant Kiprui. Pone Ferm, žodis pirmiausia Jums. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Šis pavadinimas - transeuropiniai tinklai ir jų finansavimas ir paslėpia kur kas daug įdomesnių dalykų. Kalba eina apie projektinius. Projektinės obligacijas iš pavadinimo tai neatsispindėjo. Europos ekonomikos ateitis yra susijusi ne vien tik tai su kova su krize ir investavimu į tą mūšį. Tai yra taip pat ir galimybė žvelgti toliau, plačiau, užtikrinti tvarumą, augimą, darbo vietų kūrimą. Ir taip pat e, didinti tas investicijas, kuriomis galime pasiekti šių tikslų, kalba eina apie privačias ir viešasias investicijas. Na, mes turime suvienyti įvairias Europos dalis ir pasinaudoti egzistuojančiu potencialu, kadangi yra 500 milijonų žmonių gyvenančių vieningoje rinkoje. Mes turime dėl to pasinaud... pasirūpinti strateginėmis investicijomis energetikos, transporto, uh, skaitmeninėje srityje. Tai yra absoliučiai būtina, jeigu mes norime pasiekti tikslų, užtikrinant sąžiningą, įtraukiantį augimą visiems. Ekonominė krizė nėra vien tik tai bankų ir finansinio sektoriaus nesėkmės išdava. Ji įvyko dėl to, kad perdėm ilgai trūko investicijų Europos mastu. Ir mums reikia didžiulių milžiniškų investicijų transporto, energetikos, informacinių technologijų srityje. Komisija mano, kad kalba eina apie 1,5 trilijono eurų iki 20 metų. Tai yra milžiniška suma ir tos sumos ES pati negali sukaupti, surinkti. Dėl to reikalinga įtraukti privatų į sektorių, taip pat vietos regionės nacionalinės valdžios institucijas su griežtomis taupimo priemonėmis viešajame sektorija ir taip pat griež, griežtinant e, finansavimą iš bankų, turime surasti kitų būdų, kaip pasiektumėme pažangos. Vienas tų būdų yra sukurti naujas novatoriškas ūkio sistemas. Biudžeto parama yra viena iš galimybių, tokiu būdu galima užsitikrinti daugiau kapitalo. Projektinės obligacijos yra kitas variantas. Čia siūloma yra teikti Europos investicijų bankų paskolas su ES garantijomis. Tai reiškia, kad projektai būtų įgyvendinami taip, kad jie būtų patrauklesni privačiam verslui. Tokiu būdu kredito reitingai padidėtų toms projektų obligacijoms. Tai reikštų, kad tai būtų naudinga ir įdomu net pensijų fondams, pavyzdžiui, investuoti į tuos projektus. Tačiau kalba eina apie privačias projektinės obligacijas, ne viešasias em, obligacijas. Na ir tas biudžeto komiteto pasiūlymas, pasiūlymas, kuriam pritarė biudžeto komitetas, yra susijęs ir su tuo, kad reikia 230 milijonų eurų perskirstyti 12-13 metams. Tai nėra milžiniška suma, tačiau komisija mano, kad tokia suma leistų 15-20 kartų užsitikrinti tą daugiklio efektą. Ir tai yra jau įdomus aspektas. Mes iš ES pusės garantuojame 230 milijonų eurų. Tai yra viršutinė riba. Ir jeigu viskas klostysis sėkmingai, e, kaštai bus nuliniai, nes tai yra tik garantija. Tačiau nepamirškime, kad projektinės obligacijos yra tik tai viena dėlionės dalis šioje sistemoje, dėl to reikia jį tinkamai įvertinti. Ir aš tikiuosi, kad mums pavyks toliau plėtoti tą sistemą, taip kaip komisijos pirmininkas ponas Baroso e, užsibrėžęs yra ir apie tai buvo kalbama ir viršūnių susitikime, ir didžiajame dvidešimtuke. Aš norėčiau pabrėžti ir kitas idėjas. Aš manau, kad reikia įvertinti tą analizę, pažiūrėti, ar nebūtų galima tobulinti pasiūlymo, ieškoti naujų investicijų formų, galbūt galime pasiekti uh, E, smulkės vidutinės, vidutin, smulkus vidutinio dydžio projektus. Galbūt galima sukurti obligacijų rinką ir netgi pamastyti apie deloro de obligacijas, tai yra euro obligacijas, kurios būtų garantuojamos iš, iš ES biudžeto. Bent jau pakalbėti apie tai verta. Na ir norėčiau padėkoti visiems, kuriems, kurie prisidėjo rengiant šį sprendimą, biudžeto komiteto kolegos, šešėliniai pranešėjai, komisijos uh, kolegos Europos investicijų banko darbuotojai ir taip pat Danijos e, pirmininkausios valstybės atstovai. Ir tikiuosi, kad dabar Kipras irgi sugebės galiausiai pasiekti to galtinio sprendimo. Ačiū, ponas Mavrojanis. Mr. President, honorable members. Gerbiami nariai, ponė pirmininkė, džiaugiuosi galimybę dalyvauti šiuose diskusijose ir tikiuosi balsuoti šiuo klausimu rytoj. Tikrai padrasinantis dalykas yra tai, kad pasiūlymai dėl projektų obligacijų iniciatyvos dabar jau priejo sėkmingos pabaigos. Todėl man labai malonu pripažinti tai, kad Europos taryba praėjusią savaitę savo išvadose atsižvelgė į tai. Investicijų ir infrastruktūros vystimas yra svarbiausias dalykas, siekiant skatinti augimą ir kurti naujas darbo vietas. Šiuo metu nacionaliniams biudžetams kyla didžiulis spaudimas, todėl labai svarbu ieškoti naujų ir inovatyvių būdų, kaip būtų galima skatinti ekonominį augimą visoje sąjungoje. Galimybė prieiti prie finansavimo tapo sudėtinga finansų krizės pradžioje esamoje sunkioje ekonominėje padėtyje būtina užtikrinti, kad ilgalaikės investicijos transporto, energetikos ir informacinių technologijų srityje būtų išlaikytos. Projektų obligacijų iniciatyva yra skirta tam, kad būtų galima padėti privačiai finansuoti prioritetinius projektus. ES prisidėjimas per projektų obligacijų priemonę galėtų padėti inovacijoms. Tokiu būdu mes galėtume diversifikuoti poveikį ir projektų obligacijų priemonė padės užtikrinti, kad bus pasinaudota kaip galima veiksmingiau esamais nedideliais biudžeto ištekliais. Taip pat mūsų patirtis e, su projektų obligacijomis e, taip pat yra teigiama, mes galėtume ją toliau plėtoti ateityje. Susitarimas, kuris buvo pasiektas su parlamentu, tikrai yra labai sveikintinas. Jis konkrečiai yra susijęs su keliais aspektais, kurie yra ypač svarbus tarybai, įskaitant būtinybę pradėti, kaip galima greičiau iniciatyvą. Būtina tinkamai teikti ataskaitas pirmame etape ir galiausiai bandomojo projekto pabaigoje reikės pateikti ataskaitą, kad būtų galima įvertinti kiek veiksmingas buvo šis instrumentas. Parlamentas taip pat supranta tam tikrus sunkumus, kurie galės kilti. Dėl to aš norėčiau tikrai išreikšti savo padėką pirmininkavusiai Danijai už ypač veiksmingą būdą, kuriuo buvo vykdomos darybos. Taip pat Norėčiau padėkoti ir parlamentui bei komisijai už jų atvirumą ir pasirengimą pasiekti susitarimą kaip galima greičiau. Norėčiau išreikšti mūsų padėką Göranui Fermui už jo puikų darbą su šiuo svarbiu pranešimu, už jo konstruktyvumą, su kuriuo jis dalyvavo dėrybose. Pirmininkė, gerbiami nariai, dabar bet, kaip bet kada anksčiau mums būtina skatinti uh, pažangės inovacijas ir augimą ES. Būtina pasinaudoti visais instrumentais tam, kad galėtume tai pasiekti. Todėl labai džiaugiuosi dėl to, kad glaudžiai bendradarbiaudami su Europos parlamentu ir komisija mes sugebėjome pradėti projektų obligacijų iniciatyvą. Tai padės remti investicijas į infrastruktūras ir taip pat padės paskatinti ekonominį augimą ir sukurti naujas darbo vietas. Esu tikras, jog to mes visi norime ir tai visi sveikinsime. Labai ačiū Jums uždėmesį. Dėkoju. Dabar norėčiau pakviesti komisijos narį poną Reną pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Norėčiau padėkoti pranešėjai Joranui Fermui, taip pat kitiems autoriams, ponui Langenui, Kančianui ir šešėliniams pranešėjams už labai esminį pranešimą ir daugybę konstruktyvių pasiūlymų, kurie buvo pateikti šiuo pranešimu. Taip pat norėčiau padėkoti Europos investicijų bankui, jo pirmininkui ponui Hoyeriui už puikų bendradarbiavimą rengiant šią iniciatyvą. Pirmiausia, norėčiau projektinių obligacijų iniciatyvą įdėti į tokį platesnį augimo darbo tvarkės kontekstą. Europos investicijų banko pajėgumai, gebėjimai ir pirmoji projektinių obligacijų fazė, pirmasis etapas, taip pat tam tikros struktūrinių lėšų, tam tikro kiekio per, perskirstimas padedant smulkioms vidutinėms įmonėms, jaunimui. Visos šios svarbios iniciatyvos galiausiai yra jau priimtos ir įgyvendinamos. Aš džiaugiuosi, kad tos iniciatyvos, kurioms jau seniai pritarė komisija, dabar tampa realybę. Ir tai yra būtina, kadangi ES ir ypatingai eurozona atsidūrė labai sudėtingoje situacijoje, ne vien dėl to, kad yra jau trejus metus įsisiautėjusi skolų krizė, bet ir visa pastarųjų trijų metų istoriją, e, kuri rodo, kad e, ši krizė atsirado dėl to, kad atsirado ilgalaikių problemų dėl struktūros, dėl pačios sistemos. Ir reikia tą trumpalaikį skausmą dabar nuraminti, darant spaudimą rinkoms ir e, surasti būdų, kad valstybės narės lengviau atsikvėptų ir užtikrinti ilgalaikę naudą. Abiejais frontais mes ryštingai dabar žengėme pirmin. Ir praeito savaitės euro zonos viršūnių sustikime buvo nuspręsta dėl tam tikrų priemonių, kurios galiausiai leis išsibrauti iš to užburto rato, kur e, sukasi bankai ir įvairios skolos ir tai kenkia pasitikėjimui. Kai bendras rinkos prie, e, bankų priežiūros mechanizmas įsigalios, Europos stabilumo mechanizmas gaus įgaliojimus rekapitalizuoti bankus tiesiogiai be papildomų paskolų, kurios nusėstų ant valstybių narių pečių, kurios ir taip susiduria su milžiniškais rinkos spaudimais. Aišku, negalime vilkinti, kadangi laiko, kadangi komisija rengia jau dabar pasiūlymą dėl bendro bankų priežiūros mechanizmo, įtraukiant Europos centrinį banką ir taip pat yra rengiami kiti pasiūlymai. Tai bus labai svarbus Europos bankų sąjungos elementas, sąjungos, kurią dabar ES yra užsibrėžusi sukurti. Ir čia mes irgi tikimės ir jūsų paramos. Pirmininkė, gerbiami parlamentarai, komisija pasiūlė Europos 2020 projektinės obligacijas praeitų metų spalio mėnesį kaip veiksmingą, efektyvų būdą panaudoti ES biudžetą ir užsitikrinti privataus sektoriaus investicijas. Taigi projektinių obligacijų projektinės obligacijos įrodys, e, kad e, gali sklandžiau vykti rinkos. Ir taip siūloma dabar ta pirminė fazė, bandomasis laikotarpis. Taigi aš norėčiau, kad jūs pritartumėte tam, e, tam siūlymui, tam, kad būtų užtikrinamas investicijų didinimas ir kuriamos darbo vietos. Ačiū, ponas Hoeris. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Man tikrai labai malonu ir didelė garbė dalyvauti šiose diskusijose dėl projektų obligacijų. Leiskite pirmiausia padėkoti parlamentui už tai, kad parėmė šią iniciatyvą. Ypač dėkoju pranešėjui ponui Joranui Ferm už jo konstruktyvų ir pragmatišką požiūrį, kuris tikrai padėjo pasiekti kompromisą, kuris būtų priimtinas visiems. Kaip visi žinome, Mums reikia didžiulių investicijų visoje Europoje per ateinančius metus. Projektų obligacijų bandomasis laikotarpis netrukus baigsis. Mums būtina iš naujo atgaivinti mūsų ekonomikas, susidoroti su nedarbu tam, kad galėtume atkurti ES augimą ir jos poziciją visame pasaulyje. Projektų obligacijos yra susijusios su tam tikrais tikslais. Padidinti kapitalą privačiose rinkose. Tai yra ne tik alternatyva, bet tam tikras papildymas. Praėjusią savaitę vadovai susitarė dėl ambicingo augimo paketo. Ilgalaikės investicijos bus būtinas šio plano elementas. Mokesčių mokėtojui yra svarbu tai, kad projekto obligacijų iniciatyva neuždės papildomos naštos šalies biudžetams, suvereniai skolai ar nesudarys kitų trukdžių. Čia mes pereisime nuosekliai nuo jau vykdomų programų. Ir visą tai padės pagerinti skolos kokybę, leis investuotojams nusipirkti šią skolą ir padės skatinti investicijas visoje Europoje. Ir poveikis tikrai gali būti labai žymus. ES biudžetas garantuos 230 milijonų eurų, taip pat prie to prisidės ERB ir mes galėsime skirti 4,3 milijonus eurų iš viso šiam projektui, milijardus eurų šiam projektui. Tai yra labai svarbu krizės laikotarpiais. ES garantijos ir ES rekonstrukcinio banko paskola padės mums sutelkti visus biudžetinius išteklius. Tai yra dar vienas puikus sinergijos pavyzdys tarp ES banko ir mes tikrai dėkojame Europos komisijos nariui Renui už puikų bendradarbiavimą. Čia mes kalbame apie skolinimą ir patarimus. Dėl to šis bandomasis projektas tikrai susilauks sėkmės. Investuotojai taip pat sulauks sėkmės. Remdamiesi mūsų patirtimi, kuriant bendrus projektus, Europos rekonstrukcinis bankas nuo pat pradžių vykdė tokius bandomosius projektus. Tai padės pagerinti ES rinkas ir mes galėsime pritraukti gana didelės investicijas. Mums prieš akis yra aiškus pavyzdys – remti galimybę prieiti prie ilgalaikio finansavimo visoje Europoje. Ponios ir ponai, investicijos į energetikos tinklus siekiant skatinti energijos saugumą, taip pat tobulinti tvarę transporto infrastruktūrą yra labai svarbus iki 2020 metų. Tai yra labai svarbu siekiant užtikrinti augimo perspektyvas. Todėl tikiu, kad projektų obligacijos galės pritraukti privatų kapitalą finansuojant šios labai svarbius projektus. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Thank you. Ačiū dabar ponas Langinas. Ja, dank, Ačiū, ponė pirmininkė. Pramonės komiteto e, nuomonė e, aš rengiau ir buvo pritarta 28 balsais šiai nuomonė ir buvo e, nuspręsta jog reikia ypač pabrėžti tokius dalykus kaip atskaitomybės prievolė ir e, tas e, bandomojo laikotarpio tam tikri aspektai. Reikia reikalauti, kad Europos investicijų bankas prisimtų pilną atsakomybę remdamasis ekspertų žiniomis ne vien tik tai komisijos išvadomis. Mes norime mobilizuoti privatųjį kapitalą infrastruktūros projektams įgyvendinti, energetikos tinklams plėsti. Todėl aš prašyčiau, kad e, kai bus pradėta e, projektų atrankos fazė, EIB neturėtų būti veikiamas iš šono, neturėtų pasiduoti spaudimui iš šono kad e, rezultatas nebūtų toks, jog būtų pasirinkti sudėtingi, komplikuoti projektai, kurie galų gale nebus tinkamai finansuojami. Taigi atranka ir įvertinimas yra labai svarbus aspektas, tokia yra pramonės komiteto nuomonė, e, kadangi projektų e, obligacijos yra puikia priemonė mobilizuoti privatų į kapitalą. Dėkui. <coughs> Ponas Kančian. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos nariai. Žinoma, visokiojopai pasisakau už tą projekto obligacijų bandomąjį etapą, kadangi e, pats principas pasinaudoti Europos lėšomis e, per EIB įgyvendinant ypač geros, ypač vertingus Europai e, projektus yra labai aktuolus. Kas šiuo metu e, neveikia tinkamai, tai yra mūsų biudžeto paskirstimas, tai yra numatyti milijonai, yra pernelyg mažos sumos e, telekomunikacijų, transporto srityje, tai yra simbolinės sumos. Ateityje mums reikia gerokai platesnio biudžeto šioms sritims. Mums reikia įrodyti savo ryštą sudaryti visas sąlygas Europoje gyveninti tokio pabudžio projektus, turime turėti drąsos mm, mm, imtis tokių projektų įgyvendinimo pasitelkiant projektų mm, obligacijas, kadangi šios, ryčių, šios rytis mums yra didelis prioritetas, jeigu mes norime išpristi iš krizės. Mes nekalbame apie e, skolų um, e, viešinimą ar jų padengimą vien valstybės lėšomis. Mes turime skatinti ūkio augimą, konkurencingumą, užimtumą per privačių lėšų mobilizavimą. Dėkui. Mas reikėjo dvi minutės. Pone pirmininkė, mėly kolegos, pirmiausia norėčiau pasveikinti poną Joraną Fermą už puikiai atliktą darbą. Jisai parengė labai produktyvų pranešimą. Na ir jo darbo dėka, taip pat bendradarbiavimo su taryba ir pirmininkančia Danija dėka, taip pat Kiprų e, dabartiniu momentu mes e, tikimės šią vasarą įgyvendinti šią iniciatyvą. Ši iniciatyva turi būti remiama dviejų, dėl dviejų pagrindinių priežasčių. Tai yra inovatoriška finansavimo priemonė, bandant e, protingai panaudoti išteklius, pasinaudoti biudžeto išlaidomis ir taip pat pritraukti kitas investicijas iš, iš privataus sektoriaus. Biudžeto stabilumą siekiant užtikrinti ir skatinti augimą, būtent projekt, projektų obligacijos čia ir leis užtikrinti investicijas į e, transporto infrastruktūrą, energetikos infrastruktūrą. Tačiau aš manau, kad e, trilogo uh, posėdžio parengtas tekstas tikrai labai gerai patobulina komisijos pirminį pasiūlymą, nes konkrečiau yra kalbama apie priemonę, taip pat užtikrinamas didesnis, užtikrinama didesnė priežiūra ir taip pat yra numatoma galimybė iš naujo panaudoti pal, palūkanas ir taip pat užtikrinti garantijas projektams transporto infrastruktūros srityje. Taigi, ponė pirmininkė, aš norėčiau pasakyti, kad mes norime tokios mišrios finansų rinkos ir ekonomikos. Europos investicijų bankas, aišku, turi daug ekspertinių žinių ir tokia mišri finansinė ekonomika leistų užtikrinti tinkamą uh, rinką mūsų projektams ir priemonėms, kalbant apie būsimas finansinės perspektyvas ir taip pat apie tokią priemonę kaip Connecting Europe. Dėkoju. Ačiū, ponia Ajala Sender. Gracias, señor presidente. Ponia Ajala Sender. Ačiū, ponia pirmininkė. Iš tiesų, Europos piliečiai iš ES tikisi daugiau nei vien tik blogos žinios. Ir aš manau, kad ši popietė tam yra puikiai tinkama ne tik padėkoti ponui FAM už jo ryštą ir e, dėrybinės galės, mes norime padėkoti ir komisijai, ir tarybai, ir šiam parlamentui, taip pat Europos investicijos bankui, kuris e, imasi vis ryštingesnių žingsnių, kadangi mums jo reikia e, šiais e, tikrai lėšų karpimo laikais. E, Mums reikia kurti sąsajas, ka, užtikrinti um, žmonių mobilumą, kad parekės ir paslaugos Europoje būtų kiek įmanoma lengviau prieinamos ir galėtų lengviau cirkuliuoti. Tam reikia atitinkamų instrumentų, mums reikia gerų, naujoviškų infrastruktūrų, kurios visus e, sietų ir palengvintų tą cirkuliaciją. Sietų ne tik Europos viduje, bet ir e, su kitom, kitais pasaulio regionais. Mes Šiuo metu pastebime e, akivaizdų įvairių priemonių, um, akivaizdų įvairių priemonių susisiejimą, samplaiką ir mums reikėtų jomis pasinaudoti kiek įmanoma veiksmingiau, reikėtų jas taikyti mokslinių tyrimų, komunikacijų srityje, energetikos, transporto srityje. Šis reglamentas yra tikrai sveikintinas ir aš tikiuosi, kad tie porą metų, kurie skirti bandomajam etapui, parodys gerus rezultatus, kad taip tokius rezultatus, kuriais mes pasinaudoję galėsime akivaizdžiai rodyti mūsų piliečiams, kad darome daug ką jų labui. Ypač turime pasinaudoti e, priemonę Connecting Europe taip didindami e, Europos infrastruktūrų um, veiksmingumą. Dėkoju. Alde frakcijos vardu noriu pabrėžti, kad mes pritarėme šiam projektui, manome, kad yra tikrai puiku, jog pagaliau e, buvo imtasi konkrečių žingsnių ir dėkoju ponui Fern už jo e, veiksmus, už jo aktyvų, aktyvumą, už jo ryštą. Danijoje projektų, obligacijų idėja yra jau seniai žinoma. Pavyzdžiui, taip mes finansavome savo didžiuosius tiltus, jų statybą, pavyzdžiui, didi, tiltą į Švediją. Ji statė, statės, stačiusi įmonė finansavo šio tilto statybą ir po to turėjo galimybę per mokesčius transporto priemonėms keliaujančioms šiuo tiltu e, susigražinti savo išlaidas. Tokiomis priemonėmis mes gerokai papildinsime e, turimos lėšas, galėsime jas tinkamai panaudoti panašiems projektams. Panaš... E, analogiška sistema jau egzistuoja Junktinėse valstijose. Privačiajame sektoriuje naudojantis tomis priemonėmis per dešimtį metų galima gerokai stimuliuoti ir rinkas ir jas suaktyvinti. Ir taip Europa pagaliau e, taps aktyve, aktyviu žemynu, e, remiantis mūsų privačiuoju sektoriu, ne be prisidedant viešajam sektoriui. Tačiau, žinoma, kol kas viešojo sektoriaus paramos reikia. Mums reikia mobilizuoti dabar turimas lėšas, reikia e, pasitelkti Europos investicijų banką, mums reikia e, atitinkamų garantijų, kad visa tai pagaliau įgytų pagreitį. Taip pat labai svarbu įgyvendinančios projektus kaupti patirtį plėst, plėtoti mūsų žinias ir patyrimą, kad į tokius projektus, e, kad tokiems projektams buvo, būtų skiriamo kiek manoma daugiau lėšų ir ateityje. Hans Pieta Matin norėtų pateikti mėlynąją kortelę. Ar jūs pritarėte tam, kad jis užduotų klausimą? Ačiū, ponė pirmininkė. Pone kolegė Jensen, jūs kalbėjote apie patirtį Danijoje projektų obligacijų kontekste jūs kalbate apie tai, kad gali kilti problemų dėl garantijų. Ar jums e, netrodo, kad pirmiausia reikėtų numatyti tam tikras garantijas, juk per viešasias išlaidas, per e, e, mes E, per, pažiūrėjau, tokius e, įvairiausius fondus, ar tai būtų privatus įvairūs pensijų fondai, mes galėtume gerokai, sutelkti gerokai daugiau lėšų tokiems projektams. At, at øh, pensionskasser, forsikringsselskaber, der... Pensijų fondai, draudimo įmonės e, e, perka tokius vertybinius popierius, tačiau e, šios įmonės turi apsvarstyti, ar yra pakankamai garantijų, kad tie pinigai būtų investuojami pakankamai saugiai. Čia mes turime problemų valstybių obligacijos nebėra tokios patikimos ir kam jos turėtų būti leidžiamos, kokiais, kokiems, kokius tikslus, kokių tikslų siekiant jas leisti. Mums reikia stimuliuoti rinkas, mums reikia uh, mobilizuoti investicijas ir stengtis, kad tos investicijos būtų tvarios ir ilgalaikės. Tos investicijos turi būti pakankamai saugios, todėl reikia užtikrinti, kad uh, E, būtų investuojama į visuomenės gerovę. Kad mūsų šalyje kaip tik ir yra investuota į visuomenės gerovę. 30 sekundžių skiriama klausimų, 30 atsakymų. Pone Duran, ačiū ponė pirmininkė. Tiesa, kad tie, kurie kalbėjo prieš mane, kalbėjo apie ES viešųjų lėšų situacija ir ji yra dabar tokia, kad reikalinga pritraukti privataus sektoriaus investicijas e, į energetikos ir e, transporto infrastruktūrų finansavimą ir tai yra projektas, kuriam mes pritarėme, kadangi jis yra įdomus. Tai yra bandomoji fazė ir būtent e, ta, per tą bandomąją fazę mes turime aiškiai nustatyti kriterijus, kurių pagrindų įvertinsime tą bandojį, bandomąjį etapą. Ir čia reikia atkreipdėmėsi į du elementus. Pirmiausia, projektų pasirinkimas. Uh, Aš dėkoju pranešėjui, kuris dirbo šioje srityje ir užtikrino tvarumo kriterijų, kuris yra labai svarbus renkantis projektus, kadangi uh, nebūtinai visi infrastruktūros projektai yra naudingi Europai, nes turime atsižvelgti ir į ekologinius aspektus, taigi turime labai atsargiai vertinti projektų kokybę, tų, kurių pasirenkama. Kitas klausimas yra rizikos elementas. Akivaizdu, kad tai yra finansinės rizikos elementas. Aišku, tą riziką galime sumažinti, tačiau ta rizika vis tiek neišvengiama ir dėl to aš manau, kad turime labai atidžiai vertinimo etape įvertinti kokiomis priemonėmis galėtumėme minimaliai sumažinti finansinę riziką viešųjų e, lėšų srityje. Aišku, reikia pritraukti ir e, privataus sektoriaus investicijas ir aš manau, kad yra svarbi iniciatyva, tačiau turime iš anksto nustatyti kriterijus, kurių pagrindų įvertinsime bandomąjį etapą. Aš manau, kad ta priemonė yra labai svarbi, tačiau reikia labai atidžiai ypatingai elgtis per tą bandomąjį laikotarpį. Dėkuoju išdėmesi. Ponas Ashworth. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš sveikinu pranešėjo pasiūlymus, ypatingai dėl investicijų, kuriomis bus sustiprinta Europos ekonomika. Tačiau aš norėčiau šiek tiek perspėti visus, kadangi investicijos turi sukurti realią pridėtinę vertę. Mokslai tyrimai, plėtra, energetinės jungtys, transporto jungtys, plačiajuostis internetas, tai iš tiesų sukuria europinę pridėtinę vertę, kai tuo tarpu daugelis ankstesnių investicijų infrastruktūrą buvo kvesionuojamos vertės. Taip pat pritariu pranešėjo nuomoniai e, dėl finansavimo, tačiau norėčiau pabrėžti, kad tai yra bandomoji fazė. Ji truks tik tam tikrą laikotarpį ir po to laikotarpio teks nepriklausomų pagrindų įvertinti tą projektą. Labai svarbu, kad ta nepriklausoma analizė būtų atlikta labai rimtai, tai nėra tik tai tvirtinimas e, aklas, reikia atsižvelgti į rezultatus ir čia pagrindinis dalykas yra apginti interesus ir e, apginti mokesčių mokėtų interesus ir pažeidžiamumą. Ina. Ponas. Ina. Pone pirmininkė, Europos Sąjunga turi reaguoti ir transporto energetikos ir uh, E, skaitmenės ekonomikos rytyje užsitikrinti investicijas. Tačiau turime kalbėti ir apie infrastruktūrų e, paskirtį ir taip pat kalba eina apie transporto, energetikos tinklus, didelius projektus, kurie turi užtikrinti saugumą, taip pat tinkamą lėšų panaudojimą. Reikia užtikrinti konkurenciją Tačiau ne, neturi atsitikti taip, kad e, tie projektai būtų sumenkinti ir korupcijos, ir netinkamo pasirinkimo kriterijų, ir, ir panašių dalykų. Taigi turime nepamiršti ir konkurencijos, nes e, labai dažnai matome, kad Europos keliais keliauja daug e, sunkia svorių transporto priemonių ir tai iš tiesų yra susijęs su didžiuliais kaštais. Jeigu ES nori įžengti į 21 amžių, o nesugrįžti į 19, turime sakyti ne, nesažininkai konkurencijai turime pasakyti už papildomumą. Tokie, tokie infrastruktūros modelių finansavimas reikš, kad na, dabartiniai pasiūlymai yra kaip ir laiko švaistimas, turime, turime pažiūrėti, kas vyksta, kas yra daroma, mes privatizuojame pelną, o visuomenė, visuomeniai paliekame riziką. Turime surasti kažkokiu tai tiesioginio finansavimo e, priemonių per Europos centrinį banką, kad būtų finansuojamos šios infrastruktūros, taip pat pritraukiant ir privačius bankus bei Europos investicijų banką. Tokiu būdu mums būtų galima užsitikrinti tinkamą finansinių rinkų funkcionavimą. Ačiū dabar ponas Morgantė. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad pasiūlymas dėl projektų obligacijų yra teigiamas. Turime finansuoti infrastruktūros sistemos Europoje vystimasi. Manau, kad 2030 milijonų yra 230 milijardų yra gana nedidelė suma atsižvelgiant į tą bandomąją etapą. Man atrodo, kad su tokia suma mes galėsime finansuoti maždaug 10 programų. Tačiau to nepakaks tam, kad galėtume pamatyti, ar tokio pabudžio metodas galės pritraukti investicijas, tam, kad patobulintume transportą, energetikos tinklus ir kitą infrastruktūrą. Manau, kad atrinkti projektai turėtų būti labai atidžiai parenkami. Juos reikėtų atidžiai įvertinti ir po to. Negalime leisti, kad viešosios lėšos būtų investuojamos į rizikingus projektus, kurie net neš pakankamos gražos. Ačiū, ponė Suzana, Suza Wagner. Ponas Wagner. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Visų dėmesys dabar kreipiamas į bankus. Ir mums ir vėl sakoma, kad tai yra socialinės srities tiesiog kraujotaka. Tačiau turime prisiminti, kad organizmą sudaro ne tik kraujas, tačiau taip pat ten yra ir organizmai bei sanariai. Ir šio socialinio organizmo, kurį vadiname Europą, sanariai yra transporto tinklai ir energetikos infrastruktūra. Kaip jau buvo pasakyta šiandien čia po pietų, mums yra būtina mobilizuoti tinkamą finansavimą, ypač viešuosius finansus. Ir tai mums suteikia galimybę uh, pamėginti išbristi iš šios skolų padėties, sutelkti finansavimą tinkamą linkme, ypač kalbant apie tokio pobūdžio projektus. Labai dėkoju pranešėjams už jų nuveiktą darbą, labai ačiū komisijai už tai, kad mums suteikė labai aišku postumį šiam projektui. Dėkoju dabar ponas Garyga Poledo. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, ponė komisarė, Johan Ferm sakė. Tai yra, norėčiau apie jį pasakyti, jog jis ne tik tai socialistų atstovas, bet ir puikus mūsų interesų gynėjas. Sunkios biudžetinės krizės laikais e, šie novatoriški e, instrumentai yra labai reikšmingai. Komisijos uh, komunikatas buvo parengtas praeisiais metais ir Europos parlamentas pareiškė jau tuomet savo poziciją, jog reikia skurti naujas finansinės priemonės kad e, e, galėtume siekti subalansuoto biudžeto, kadangi e, tradicinio biudžeto nebeužtenka. Mums reikia investuoti, finansuoti tokias rytis kaip transportas, infrastruktūra, telekomunikacijos ir taip toliau. 1,5 milijardo eurų iki 2020 metų tai yra numatyta suma. E, kuria, kurios reikėtų, kuri, kuri bus e, skiriama e, tokiems projektams. Šie įvairūs infrastruktūros projektai yra nepaprastai reikšmingi mūsų gyvenimui. Connecting Europe priemonė ir projektų obligacijos yra puikios pridėtinę vertę kūrenčios priemonės. Taip mes paremsime projektus, kurie su, sukuria tą papildomą vertę ir pranešėjo pateikti pasiūlymai e, buvo patvirtinti tarybos e, pirmojo svarstymo metu ir reikia tikėtis, kad mes pasieksime susitarimo jau pirmojo svarstymo pabaigoje. Dėl vertinimo norėčiau pabrėžti, jog yra labai svarbu daryti parlamentui daryti spaudimą, kad 2013 metais rengiant tarpinį ataskaitą būtų atsižvelgta į tokius e, dalykus, į tokį aspektą, kad jeigu nebus, jeigu rinka ne, teigiamai nežiūrės, nesureaguos į projektų obligacijas, tuomet reikės atitinkamus, padaryti atitinkamus pakoregavimus. Dėkoju. Ponas Alkadraui. Ačiū. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už šios temos analizę. Mes visi sakome, jog yra labai svarbu pagaliau pradėti gyveninti tą projektų obligacijų idėją. Yra labai svarbu mobilizuoti privačias lėšas, kurios egzistuoja, e, kad būtų e, daromos tikrai vertingos investicijos į svarbius e, projektus, kuriais būtų skatinamas ūkio augimas. Jeigu mes norime gyvendinti savo tikslus, jeigu norime vieningos Europos, vieningo Europos transporto tinklo, mes turime mm, kombinuoti įvairias investicijas, įvairias, įvairius lėšų tipus, tiek viešasias, tiek ir privačiasias lėšas. Uh, E, galima būtų finansuoti 2-3 projektus iš karto, tai yra gera mintis, tačiau aš galėčiau paminėti ir tokį pavyzdį, kad jeigu mes norime transeuropinio transporto tinklo iki 2013 metų, tuomet mums reikės 500 milijardų eurų siekiant tai gyveninti. Taip pat yra labai svarbu kad e, toks finansavimas, tokių inovatyvių projektų finansavimas netaptų kažkokiu alibi e, investuotojams, kad be tokios priemonės dar egzistuotų ir kreditavimo galimybės. E, pavyzdžiui, priemoniai Connecting Europe. Tiek ir norėjau pasakyti ačiū. Pone Valėjan. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Džiaugiuosi, kad augimas ta koncepcija, kurią mes visuomet gynėme, atsidūrė mūsų diskusijų prieš akiją. Vis dėlto augimą valdo rinkos, o ne institucijos ir teisės aktų leidėjai. Taigi, jeigu norime augimo, turime remti rinkas. Jeigu norime paspartinti infrastruktūros vystimasi tam, kad užbaigtume vidaus rinkos kūrimą ir paskatintume konkurencingumą, turėtume pasinaudoti mūsų biudžetais tam, kad galėtume skirti e, didinti ilgalaikės investicijas. Tokios priemonės kaip priemonė Connecting Europe turėtų remtis tokiomis finansinėmis priemonėmis tam, kad galėtume sukurti tinkamą infrastruktūrą, kad turėtume stabilę ir skaidrę sistemą, kuri nepažeistų rinkų, o pritrauktų privačius investicijus ir jų neišstumtų. E, esant netinkamai konkurencijai tarp viešų ir privačių lėšų. Mums būtina turėti projektų obligacijas, būtina jas analizuoti ir tobulinti, kai baigsis bandomasis laikotarpis. Būtina, kad institucijos teiktų paramą bankams ir instituciniams investuotojams tam, kad galėtume sukurti šią naują e, obligacijų klasę. Ir tai padės plėsti rinkas ir padės joms konkuruoti. Uh, jau praėjo tas laikas, kuomet mes galėjome remtis vien tik tai plikomis subsidijomis. Ačiū. Dėkuoju dabar ponas Turmes. Gerbiamasis ponė komisarė, gerbiamas ponė Hoyer, manau, kad šioje, e, šiame bandomajame etape yra labai svarbus ir aplinkosaugos kriterijai, kadangi mes nebegalime toliau kurti infrastruktūros, kuri e, nutoltų nuo energetikos tikslų, nuo aplinkosaugos tikslų. Mm Aš manau, kad e, daugelį e, didelių e, tvarių projektų dėja nebuvo pakankamai finansuojami, net ir kuomet buvo stengiamasi naudoti priemonę Connecting Europe, tad aš nežinau, kaip toliau visa tai vyks. Danija neseniai pardavė didelį vėjo parką vienam pensijų fondui. Taigi yra įmanoma didelius e, projektus susijusius su atsinaujinančios energetikos skatinimu gali, e, e, finansuoti galbūt iš valstybės lėšų ir po to tęsti tą finansavimą iš privačių, privačių investuotojų lėšomis. Aš tikiuosi, kad, kad ir parlamentas, ir komisija E, ar kito biudžeto planavimo metu numatys e, tokias lėšas, kai kalbame būtent apie aplinkosauginius projektus. E, vážený pane předsedající, dámy a pánové, zpráva, kterou není pro... Pone pirmininkė, ponios ir ponai, pranešimas, kurį dabar aptarėme, rekomenduoja naują finansinę priemonę, pagal kurią yra uh, siūloma obligacijų pagalba finansuoti infrastruktūros projektus. Aš gan skeptiškai vertinu šias iniciatyvas, kadangi tokiu būdu yra didinama skolų našta valstybėms ir investuotojams. Ir dabar tokios institucijos ir taip yra jau persiskolinusios. Norint joms padėti, norint, kad joms būtų lengviau gauti viešasias investicijas, kad didėtų skola, tai nėra tinkama žingsnis tinkama linkme. Aš norėčiau pakomentuoti vieną, pakomentuoti vieną pakeitimą, kur reikalaujama, kad naujos transporto infrastruktūros atspindėtų klimato kaitos problemas. Aš turiu pripažinti, kad nesuprantu, kaip tą galima būtų pasiekti. Transporto infrastruktūra ir klimato kaitos problemos yra absoliučiai nesusiję dalykai. Ir toks pa, tokia papildoma blogai apibriešta sąlyga neturėtų būti įtraukta apskritai į tekstą. Ačiū uždėmesį. Ponas Martinas. Ačiū. Kai ponas Turmesas pasisako, visuomet jis pasako tokių labai protingų žodžių, bet būtų geriau, kad tai, ką jisai uh, pasako, turėtų daugiau įtakos Europos politikai. Aišku, tos projekto obligacijos yra vertinga priemonė, bet tik tuo met, jeigu jos būtų orientuojamos tvariai. Mums kyla pavojus, kad per garantijas mes e, e, stengsimės padengti tam tikras rizikas, kurių negalėsime kontroliuoti politinę prasme. Pavyzdžiui, Vokietijoje 330 tūkstančių kilometrų reikėtų papildomai nutiesti, tačiau. E, e, E, šito negalime padaryti iki šiol, kadangi e, susidurėme su ekologiškai labai samoningais piliečiais jų pasipriešinimu. Tad mūsų idėja būtų sukurti bendrus ten koridorius, ne tik tai e, kokius nors greitkelius ar geležinkelio linijas, bet ir sukurti tam tikrus koridorius, kurie prisidėtų prie aplinkos e, apsaugos standartų įgyvendinimo. Tokia būtų mano idėja. Ponas Balčytis. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Pirmiausia, noriu padėkoti savo kolegai, pranešėjai Goran Harm už tikrai labai atliktą didelį darbą ir aišku komisijai, jog buvo įsiklausyta į Europos parlamento raginimus pateikti pasiūlymus dėl projektų obligacijų svarbių es infrastruktūros objektų vystymui. strategija europa du tūkstančiai dvidešimt iškelia ambicingus tikslus tačiau su dabartine transporto energetikos ar informacinių technologijų infrastruktūra ženklios pažangos per artimiausią dešimtmetį nepavyks pasiekti. šiandienos problemų sprendimas tokių kaip transporto spūstys pasenusios energetikos sistemos trūkstamos transporto ir energijos, energetikos jungtys neišvystyta informacinių technologijų infrastruktūra pareikalaus milžiniškų investicijų kurių viešasis sektorius negalės skirti todėl teks pasikliauti privačiojo sektoriaus investicijomis tačiau nepalanki ekonominė situacija europos sąjungoje bei komerciškai neatsiperkantys projektai nepritrauks taip trūkstamo finansavimo. nors šiame bandomajame etape bus skiriama palyginus labai nedidelė suma du šimtai trisdešimt milijonų eurų tačiau reikia tikėtis jog šis etapas suteiks potencialiems investuotojams didesnes garantijas ir saugumą bei leis įvertinti europos sąjungoje rinkos veikimą. šis obligacijų įvedimas į rinką yra labai sveikintinas kuris turi padėti išjudinti ir paskatinti vystyti itin svarbius ir pridėtinę vertę visai europos sąjungai suteikiančius infrastruktūros objektus kurie yra gyvybiškai svarbūs ypatingai izoliuotiems regionams ir be kurių europos sąjungos vidaus rinka negali ir negalės efektyviai funkcionuoti. ačiū. Um, Mrs. Manner, you ready? Pone Manner, ar jūs pasirengęs? Atsiprašau, ponas Debakar. Um, ik denk dat we allemaal weten dat uh, ons Europees transportnetwerk. Europos transporto tinklas dar nėra visiškai išplėtotas ir dėl to yra labai svarbu, kad mes ir toliau investuotume į transporto tinklus, transeuropietiškus tinklus. Projekto obligacijos yra puikiai, svarbi e, finansavimo priemonė. Mes žinome, kad labai sunku valstybėms narėms savo, iš savo kišenės finansuoti didžiulius transporto projektus. Yra labai sunku mobilizuoti kapitalą ir investuoti į tokius projektus. Todėl yra labai reikšminga e, pritraukti privatų į kapitalą. 230 milijonų yra tik tai pradžia, jau tai buvo pabrėžta, tačiau um, galime finansuoti nedidelius dalykus, nedidelius projektus ir iš tuo pat metu išsiaiškinti techninius aspektus, kurie svarbus daugeliu investuotojų, kad artimiausių metų jie e, būtų, turėtų daugiau ryšto ir drąsos finansuoti į stambesnius projektus. Dėkui. Pone Manar. Arvoisa komission jäsen. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Jau dažnai čia buvo kartojama, kad yra labai svarbu, kad Europoje būtų investuojama į geras, gerą infrastruktūrą. Tai yra labai svarbu ir skatinant ūkio augimą. Mes norime, kad ateityje būtų skiriama daugiau viešų ir privačių lėšų į tokio pobūdžio investicijas. Vienas svarbus aspektas yra tai, kad mes galėtume pasinaudoti ir regioninių fondų priemonė, e, lėšomis, ypač kai kalbame apie infrastruktūros projektus. Labai svarbu, kad viską, e, kad viską matytume platesnėme kontekste. Mes jau kalbame ne tik tai apie centrinę Europą, bet ir e, turime neužmiršti ir šiaurinės Europos dalies. <clears throat> Dėkoju. Dabar spontaniški pasisakymai. Pirmiausia, Pone Andželylį, prašau. Ačiū, pirmininkė. Projekto obligacijų iniciatyva yra pirm, pirm, pirmasis žingsnis, kuri, kuris yra labai svarbus siekiant augimo. Tai yra bandomasis etapas. Ir galbūt pradžioje elgiamės labai atsargiai, bandydami užsitikrinti reikiamą finansavimą, numatome tik tai 230 milijonų eurų pradžioje. Tačiau tai yra puikia galimybė pritraukti privačias investicijas į infrastruktūros projektų, pro, projektų gyvendinimą tam, kad Europos ekonomika taptų konkurencingesnė, būtų sukurtos naujos darbo vietos. Pritariu visiems, kurie teigia, kad reikia griežtai įvertinti programų rezultatus atrinktus projektus, bet po pirmojo bandomojo etapo turėtumėme siekti ambicingesnių projektų, kurie mums leistų užsitikrinti tinkamą požiūrį į plėtrą Europoje. Ačiū, ponas Koferati. Ačiū, pirmininkė. Šį ryt išgirdome kalbantį Kipro prezidentą, kuris kalbėjo apie tai, jog pasitikė transporto tinklų plėtra, energijos, energetikos tinklų prieje plėtra, tačiau tam reikia papildomų išteklių, nes tai, ką turime, nepakanka. Norint sukurti tokius tinklus. Sukūrę tokius tinklus galime užtikrinti didesnį augimą ir taip pat sukurti geresnės investavimo galimybės. Dėl to tai yra puikiai galimybė kurti daugiau darbo vietų ir užtikrinti tvaresnį augimą. Aišku, siekiant tokių tikslų reikalingos investicijos ir ištekliai. Privatus sektorius tikrai neįsitrauks, jeigu neįsipareigos ir valstybės narės. Taigi dabar yra puikiai galimybė pasirūpinti, kad ir valstybės narės prisidėtų prie plėtros politikos. Ačiū, ponas Kozlovskis. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai Farm. Jis parengė tikrai įdomų pranešimą. Pritariu jam, kad daugia rūšiai koridoriai yra būtini E, mūsų ūkio subjektų e, mobilumui ištikrinti. Sąnaudos susijusios su energetikos infrastruktūros plėtojimu turėtų būti prisimtos ir e, privačių lėšų pagalba ir investuotojų pagalba. Tai yra labai svarbu. Todėl projektų obligacijų klausimas tikrai labai įdomus ir jį reikėtų išanalizuoti. Aš pasisakau už tai, kad bandomai, bandomojo etapo metu būtų gauta, e, surinkta kuo daugiau papildomos informacijos kurią galėtume pasinaudoti ir išanalizuoti padėtį. Ir taip pat aš tikiuosi, kad tos investicijos prisidės prie prarajos tarp Europos įvairių regionų mažinimo. Tai yra labai svarbu siekiant e, skatinti ūkio augimą ir e, prisidėti prie konkurencingumo didinimo. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nary, bandomasis projektų obligacijų laikotarpis turėtų būti pradėtas tam, kad galėtume pasirengti priemonės Connecting Europe funkcionavimui, taip kaip mes norime, kad ji funkcionuotų. 2012-2013 metų numatomas laikotarpis, perskirstant biudžetą, iš kitų projektų yra numatytas tam, kad vyktų šis projekto obligacijų projektas. Bus perskirtyta iki 200 milijonų eurų iš TNT biudžeto ir iki 10 milijonų eurų iš TNE biudžeto. Europos investicijų bankas e, reikalaus tam, kad būtų nustatytas tam tikras biudžetas ir tam, kad būtų galima nustatyti, kad biudžetas yra adekvatus ir projektas bus įgyvendinamas. Iki 2013 metų gruodžio 31 dienos bus numatytas galutinės laikotarpis ir tik labai sudėtingiams projektams bus numatytas 2014 metų gruodžio 31 dienos galutinės laikotarpis. Ačiū dabar ponas Paška. Ačiū. Pone pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, Europos investicijų banko pirmininkė. Be jokių abejonių, Europos ekonomikai reikia paskatos, kad ji išbristų iš šios stagnacijos. Labai svarbios yra inovatyvios finansavimo formos energetikos sektoriuje. Nebejotina, kad tai padės greitai įgyvendinti šios projektus ir atneš ekonominės pažangos. Tai yra labai svarbu e, pasinaudojant tokiais mechanizmais. Šis bandomasis laikotarpis svarbus e, tam, kad mes galėtume elgtis apdairiai. Taigi Europos investicijų bankas ir komisija turėtų dirbti kartu su nepriklausomais ekspertais tam, kad užtikrintų, jog šiuo metu pasiūlyta sistema veiks tvariai, veiksmingai, efektyviai ir kad jis susidurs su minimale rizika. Be jokių abejonių naujos investicijų formos neturėtų e, padaryti taip, jog reikės daugiau papildomo finansavimo, bet užtikrins, kad gausime tinkamą investicijų gražą. Dėkuoju. Pane Basesko. Ačiū, pane pirmininkė. Dabar būtina paskatinti investicijas e, in transporto, energetikos ir informacijos informacinių ryšių technologijų srityje. Aš tikiu, kad iniciatyva Europa 2020, pagal kurią bus išleidžiamos e, euroobligacijos, atgaivins privatų sektorių. Tai turėtume padaryti kaip galėdami greičiau, kad ES ekonomika būtų atgaivinta. Bandomasis periodas yra naudingas, todėl kad juo bus galima supažindinti vartotojus su procedūromis, bet to bus galima įvertinti sistemos veikimą dar prieš e, pradedant ją taikyti. Pastaruoju metu Europos investicinių bankas mano šaliai suteikė daugiau nei 3,5 milijardo eurų infrastruktūros projektams. Ačiū dabar panas Oiris. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti Europos parlamento nariams už pritarimą šiai iniciatyvai. Ši priemonė suvaidins lemiamą vaidmenį gyvendinant iniciatyvas. Darbus turime pradėti jau dabar. O norėdami tai padaryti, turėtume um, viską daryti laiku ir labai atsargiai. Taip pat reikės e, tinkamo vertinimo ir stebėsenos mechanizmo, uh, Ir aš tikiuosi, kad Europos investicijų bankas e, sugebės tinkamai prisitaikyti prie šių procedūrų. Aš nenoriu, kad ši priemonė neveiktų, mes norime, kad ji būtų sėkminga, todėl visi turime žaisti atviromis kortomis, turime labai aiškiai numatyti kriterijus ir šios priemonės vertinimo gairias. Vienas iš Europos investicinio banko privalumų yra tai, kad e, šiame banke dirba ne tik aukštos kompetencijos ekspertai, tačiau šis bankas gali remtis ir inžinerinę analizę mokslų ir naujovių srityje. Štai kodėl mes privalome būti ištikimi savo principams. Turėtume kritiškai vertinti e, tiek priemonės e, taikymo galimybės, tiek e, jos pasiteisinimo galimybės. Tai atsiskleidžia ir šiame pranešime. Tomas yra visiškai teisus Kalbėdamas apie tai, kad e, projektų obligacijos e, negalės bus e, būti skiriamos kai kurioms sritims, tač reikės perstruktūrizuoti kai kurias veiklas, kaip pavyzdžiui Graikijoje. Tačiau vienai per kitaip turėsime sutelkti jėgas komisija, taryba ir Europos investicinis bankas, kad tinkamai finansuotume atskirus projektus. Dar viena pastaba susijusi su rizika. Aišku, e, ši priemonė garantuos tik 20 procentų e, visos e, paskolos. Mes negalime užstatyti viso turto. Kredito garantijų priemonė nėra šimtaprocentinė priemonė privačiam sektoriui. Privatus sektorius pats turės iš dalies garantuoti už savo uh, projektus. E, todėl Europos investicinis bankas labai atsargiai naudos šią iniciatyvą. Ačiū dar, ponas Rien. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai, galiu tik pritarti pirmininkui Hoyer. Norėčiau padėkoti už konstruktyvę ir įdomią diskusiją. Norėčiau taip pat Jums padėkoti už tvirtą paramą ES 2020 projektui ir iniciatyvai. To viso svarbiausia idėja buvo paskatinti privačias investicijas, e, užtikrinant dalymasi riziką. Europos komisija ir Europos investicijų bankas teigia e, šias iniciatyvas, buvo siekiama, kaip jau sakiau, pritraukti pačias investicijas į infrastruktūrą. Ir dabar, kadangi jau Dokumentai yra patvirtinti, komisija pasirašys bendradarbiavimo susitarimus kaip galima greičiau, kai tik bus priimtas šis siūlymas Liepos mėnesį taryboje. Kai dėl konkrečių projektų, aš įsivaizduoju taip. Europos investicijų bankas jau gauna tam tikrų susidomėjimo laiškų ir ketinimų Ir svarbiausi projektai apims tris sektorius - transportą, energetiką ir komunikacijas. Ir paskui prasidės tų projektų pasirašymas susijęs su jų įgyvendinimu. 230 milijonų eurų siekia biudžetas, tai reiškia, kad norint kad investicijos padidėtų, reikės kitoje daugiametėje programoje telekomunikacijoms, transportui ir energetikai e, bei e, ekologijos plėtojimui ir augimui numatyti reikiamas priemonės. Reikės taip pat iš ES biudžeto šiems projektams numatyti daugiau lėšų. Kalbant apie projektų obligacijas Connecting Europe priemoniai, norėčiau pasakyti, kad investicijos čia taip pat bus reikalingos ir jos turės būti, nu, turės būti numatytos busimojimo daugiametėje programoje. Ponios ir ponai, ES narių įsipareigojimai, ES kaip tokios įsipareigojimai dabartinės krizės kontekste yra svarbus, tačiau tai padės paskatinti darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Tad tie įsipareigojimai turi būti vertinami labai rimtai, nuo jų priklausys visos ES gerbuvis ir kiekvieno piliečio e, gerovė. Turėtų vykti diskusijos dėl reikiamų politinių priemonių. E, mes čia galime pademonstruoti, kuo ES konkrečiai kiekvienam mūsų piliečiui yra naudinga. Ir turime padaryti viską, kad tie projektai būtų įgyvendinti. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl šis projektas yra toks svarbus ir kodėl jis sudaro um, ekonomikos augimo vieną iš rimčiausių pagrindų. Dėkoju. Mavrojanis. Ponas Mavrojanis, prašau. President, honorable member ponė pirmininkė, gerbėmi Europos parlamento nariai. Su gerbiu skirtingas nuomonės, tačiau manau, kad šis klausimas yra ypač svarbus ir tai yra tas klausimas, prie kurio, galime sakyti, yra rastas labai platus konsensusas. Vyko įdomi ir konstruktyvi diskusija. Dėkoju už ją. Kai kas sakė, kas minėjo skaičius, sakė, 230 milijonų yra nedidelis biudžetas, nedidelė suma. Tačiau norėčiau pasakyti, kad šis, e, ši suma bus tam tikras svertas, kuris paskatins platesnės investicijas. Mums reikės paskui labai atsargiai, pas, rūpestingai pasirinkti projektus ir pertis dėl jų. Be kita ko, mums reikia siekti ilgalaikės pridėtinės šių projektų vertės ES lygių. Komisaras Ren ir investicijų banko pirmininkas irgi išreiškė savo nuomonę šiais klausimais, pareiškė jų vadovų institucijų įsipareigojimų šiais klausimais. Maničiau, kad reikėtų pabrėžti, kad labai svarbu yra projektų įvertinimas. Dabar, aišku, tie būsimi žingsniai bus esminiai. Kai taryba ir parlamentas patvirtins reikiamus dokumentus, mes galėsime pradėti e, tų projektų įgyvendinimą. Ir tai bus bandomieji projektai, kurie turės ypatingą svarbą. E, visų rinkos dalyvių vaidmuo čia bus labai svarbus. Aišku, labai svarbu, kad Europos komisija ir Europos investicijų bankas palaikytų glaudų dialogą su Europos parlamentu ir taryba. Toje ankstyvoje fazėje reikėtų padaryti reikiamas išvadas iš to bandomojo laikotarpio, kad galėtume tinkamus sprendimus rimti vėlesnių projektų gyvenimo laikotarpiu. Dėkoju. Ir uh, pagaliau ponas Ferm. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti už debatus. Apibendrindamas noriu pasakyti tik keletą pastabų. Pirmiausia, dėl priemonės reikalingumo. Mano supratimu, e, nepakankamas investicijų lygmuo yra ES problema ir tai nėra laikina, tai yra struktūrinė problema. Dabartinė krizė e, užkerta bet kokį kelią pakeisti situaciją. Štai kodėl mums reikia papildomų priemonių. Kokie projektai bus finansuoti? Aš visiškai pritariu ponui Hoeriui. Iš pradžių pinigai bus skiriami rinkoms plėtoti, tačiau EIB e pirmininkas kalbėjo apie tai, kad ateityje bus galima finansuoti ir projektus e, siekiant kitų tikslų. Dėl kriterijų, panas Turmesas ir kiti kalbėjo apie tai, kad reikėtų finansuoti atsinaujinančios energijos šaltinių e, projektus ir kitus projektus. Tačiau atsižvelgiant į daugiametę finansinę programą, į projektų obligacijas, į šio bandomojo laiko tarpio vertinimą, manau, kad čia e, dar turime daug e, erdvės diskusijoms. Mano šalis dėlsė pripažinti, priimti, pripažinti šią iniciatyvą, tačiau manau, kad dabar galime pašalinti bet kokios rūpešės, todėl kad mes neprisijimame nepasvertos rizikos ir neužkrauname jos savo mokesčių mokėtojams. Mes socializuojame rizikas privataus sektoriaus sąskaita. Sutelks, jei sutelksime e, tam tikrą kapitalą ir paliksime ją e, tam tikrose portfeliuose, tai to kapitalu vėl bus spekuliuojama, o dabar nėra jokių nepagrįstų įsipareigojimų. Ir jei kalbame apie 230 e, milijonų skirtų finansiniams instrumentams ir turėdami omeny, kad 230 milijonų eurų vėliau sutelks dar didesnius pinigus, tai šis projektas pasiteisina. Noriu padėkoti kolegoms, noriu labai padėkoti biudžeto komiteto sekretoriatui, kuris nuveikė puikų darbą, dėkoju taip pat ir savo komandai. Ačiū. Ačiū, ponia Ferm, noriu padėkoti ir Komisijos nariui, e, dėkoju ponui Hoeriui ir kolegoms. Ryte dėl čia pranešimo bus e, balsuojama vidudienį.